ir spausdinami protokole. Pagal 70 e, mūsų darbo tvarkos straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašiau tos dokumentus, apie kuriuos čia kalbama, ir tų visų dokumentų, kuriuos mes pasirašėme, pavadinimai bus išspausdinti protokole.